kadenciją du valstybių sąžus pateikė komisija ir abu atmetė parlamentas e, mano frakcijos, pavyzdžiui, iniciatyva dėl to, kad buvo neįtrauktos tam tikros šalys, e, ypač artimos e, Europos Sąjungai. Ir dabar komisija nusprendė neįtraukti Panamos ir Saudo Arabijos. Ir Mes turime analizuodami sąrašą pirmiausiai galvoti apie šalis, kurių nėra tame sąraše. Pirmiausia, būtent e, apie tas šalis, kurių nėra. Kaip yra dėl Šveicarijos, kuri labai aiškiai pažeidinėja e, kodekso dėl kovos su pinigų plojimu įvairiausius įvairius straipsnius. Kolegos, jeigu norime rimtai kovoti su tarptautiniu terorizmu ir pinigų plojimu, mes turime nukirsti finansavimo uh, siūlus, šaltinius ir taip pat uh, išgyvendinti, atsakyti mokesčių rojų, kur tarptautinės Europos įmonės, didžiosios įmonės slepia savo pinigus. Dėkuoju dabar, ponas Kurau. Ačiū pirmininkė. Mums malonu galiausiai matyti, kad Europos komisija parengė juodąjį sąrašą trečiųjų šalių kovai su pinigų plovimu. Deja, parlamentas turėjo pareikšti kritiką dėl to, kad nėra autonomiškos procedūros, kaip būtų galima vertinti tas šalis, kurios kelia grėsmę. Bet galiausia komisija pateikė išsamesnį šar, sąrašą ir, ir geresnę metodiką naudojo. Bet tai yra tik pirmas žingsnis. Reikėtų paaiškinti, kad, jo, kad turime užtikrinti, kad fiziniai ir judiniai asmenys, kurie atvyksta iš to sąrašo šalių, e, jie turėtų būti griežčiau kontroliuojami, jeigu jie atlieka kažkokius sandorius ES. Kova su pinigų plovimu ir su terorizmo finansavimu yra svarbi. Taip pat reikia kovoti ir su lobizmu ir nesusipli, ne, nesusilpinti ES galimybių veikti autonomiškai ir nepriklausomai. Tie procesai turi būti dar skaidresni, dėl to komisiją raginame viešai paskelbti vertinimą tų šalių, kurios yra sąraše. Ir prašau, iki kadencijos pabaigos šio, šio paranto, prašau dar vieną žingsnį žengti, kuris yra svarbus. Neapykantos nusikaltimai taip pat turėtų būti, prieš jos turėtų būti kovojama kaip ir su organizuotu nusikalstamumu. Ir ši direktyva, kovos su mumpimu direktyva, turėtų būti gyvendinama viso Europoje. Taip pat noriu priminti raginimą valstybės narėms, kiek galima greičiau perkelti šios direktyvos tekstą į nacionalinę teisę. Ačiū toliau, ponas Radėvas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiame komisijos narę, ponios ir ponai. Devintas straipsnis penktosios kovos pilnumo direktyvos labai aiškiai reikalauja, kad Europos komisija atliktų analizę teisinės ir institucijos sąringos ne ES šalių ir taip pat įvertintų kompetitingų, jų kompetitingų institucijų e, kompetenciją ir efektyvumą kovojant su pinigų plovimu ir turizmo finansavimu. Tie reikalavimai dėl jų buvo sutarta bendrai tarp tarybos ir Europos parlamento. Dėrybų procese nei viena valstybė narė neprieštaravo tokių įgaliojimų suteikimui komisijai. Pasakysiu aiškiai, Europos komisija turėtų viešai paske, anksčiau paskelbė viešai e, didelės rizikos šalių sąrašą ir pirmą kartą po komisijai patikėta atlikti analizę, kuri būtų kitokia nei finansinių užduočių darbo grupės. Komisijos užduotis yra užtikrinti bendrosios rinkos veikimą ir apsaugoti nuo įvairių grėsmių. ES turi žinoti, kad finansiniai srautai iš tam tikrų pasaulio dalių, kad jo, jie nebūtų įtartinos kilmės. Tai nereiškia, kad visi finansiniai srautai yra įtartini Bet reikia už tai palaikyti labai aukštą budrumo lygį per tą juodąjį sąrašą ir būti akiliems, budriems, kad e, galėtumėm tinkamai kovoti su pinigų plovimu. Ačiū, ponas Kofut. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Aš kaip ir kolegos noriu pasidžiaugti komisijos darbu, sudarant juodai sąrašą trečiųjų šalių, kurios kelia riziką kovoje su pinigų plovimu. Tai kelia grėsmė saugumo Europoje, tiek kalbant apie finansinius nusikaltimus, tiek dėl terorizmo finansavimo. Ir tos šalis, kurios veikia kaip saugus prieglopsis, jos kelia grėsmę Europai. Tai rimta grėsmė ir aš sveikinu komisiją, kad ji labai rimtai dirba šioje srityje. Kar, kartu ir prie kovos su vingų plovimų direktyvos. ES grindžiama įstatymo viršienybė e, objektyviais kriterijais ir visgi matome, kad taryba viena iš mūsų institucijų, jie susilpnina tuos principus, kuriuos mes, kai mes taikome objektyvius kriterijus ir metodologiją, dėl kurių sutarėme. Manau, kad tai yra skandalingas atvejis, kad taryba atmetė e, Taryba yra tarsi juodoji dėžė, mes nežinome, ką E, valstybės narės daro darbo grupėse. Valstybės narės turėtų būti atskaitingos ir skaidrios, kad piliečiai, žiniasklaida, parlamentas galėtų žinoti, kas vyksta taryboje, kodėl valstybės narės, pavyzdžiui, išbraukė tam tikras šalis iš juodojo sąrašo. Reikia tikrų, realių dėrybų, kad mes turėtume veiksmingą juodąjį sąrašą ir taip pat, kad laikytumės iš įstatymo viršinybės principo. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Šidovan pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš e, mielai pateikčiau praktinį pavyzdį per šias diskusijas. Visi mes žinome, kad e, visai neseniai buvo pateiktas tyrimas, jog e, vien Vokietijos nekilnojamame turte yra labai daug nekil... nusikalstamo sektoriaus pinigų ir tas, ta juodoji rinka smarkiai didina nekilnojamo turto kainas ir rinkos e, ir nuomos kainas ir žmonės daugiau nebegali sauliaisti nuomos. Ir e, tai yra politinio neveiksnumo kaina. Ir taryba e, vien dėl man, tai, kad taryba iš tikrųjų atmetė juodųjų, juodai sąrašą, yra tikrai tikras skandalas. Ir manau, kad tas sąrašas, koks jisai bebūtų, yra tinkamas žingsnis į priekį, nes mes turime kovoti su nešvariais pinigais ne tik paprasta politinė valia, bet ir veiksmais. Dėkoju, ponas Niedermaja, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad esate čia. Kovos su pinigų plovimu teisės aktai, taip pat kova su mokesčių sukčiavimu yra labai svarbus dalykai civilizuotose 21 amžiaus valstybėse. Ir aš manau, kad mes esame civilizuoti. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas, bent jau turėtų būti, kaip aš norėčiau. Šiandieną aš tikrai labai pasipiktinęs ir turbūt e, jau kurį laiką taip pasipiktinęs nebuvau. Tai, yra, tai reiškia daug. E, daug tarybos valstybių narių atmetė e, sąrašą, kuris buvo parengtas remiantis metodiškai metodika, įrodymais yra skaidrus, kurį pasiūlė e, komisarė e, Jūrova. E, be abejo, sąrašas nebuvo tobulas, tačiau tai galėjo būti gera, gero proceso pradžia ir mes išsakėme savo poziciją šio labai svarbių klausimų. Tai yra tikrai šokiruojantis rezultatas ir dėl to, mes, mūsų principais, mūsų įsipareigojimais e, yra abejojama ir pažeidžiamas mūsų pasitikėjimas. Todėl aš prašau tarybos persvarsyti šitą poziciją ir daugiau e, nekartoti tokios gėdos. Dėkoju. Ponas Morel. Dėkoju, pirminkė. Komisija pateikė juodai sąrašą skirtų kovoti su pinigų plovimu ir kova, ko, virusinės veiklos finansavimu. Tai yra gera iniciatyva. Ir dabar mes iš tikrųjų reiškėme didelę nuostatą dėl to, kad taryba bando tą sąrašą visiškai pakeisti, sumenkinti. Ir mm, mm aš noriu paminėti du labai e, tokius iškalbingus pavyzdžius. Pavyzdžiui, Panama. Uh, ar Saudo Arabija. Siūloma išbraukti tas šalis iš sąrašo. Tai yra nusikalstama tuo metu, kai ES žmonės nori daugiau skaidrumo. Panama Aš e, noriu pasak, paminėti tą šalį, e, kad dėl jos buvo priimtos tam tikros išvados dėl pinigų plovimo ir Saudo Arabija. Daesh finansuoja ši šalis ir mes negalime to E, finansuoti. Ben Salman ir ES piliečiai, kieno interesai yra svarbesni. Reikia, kad ES, e, Europos parlamentas atmestų tą demokratijos skandalą. Dėkoju, dabar dėsdėme yra. Prašom. Gerbiamas pirmininkės, taryba atmetė sąrašą ir uh, Kaip žinome, kad kova su pinigų plovimu ar teroristinės veiklos finansavimu yra uh, esmė bet kokio, kovos su bet kokia grėsmė ir komisija uh, turėjo priimti deleguotus aktus, kad būtų galima įvertinti uh, rizikingas rytis. Žinome, kad sąrašas netobulas, bet uh, E, jis yra būtinas, kad būtų galima kontroliuoti deramai e, pinigų srautus taip pat reikia užsitikrinti pakankamai laiko, kad būtų vykdytos e, reformos sistemose. Ir nereikėtų įtraukti tų šalių, kurios jau yra pažengusios reformų srityje. Dvi, 23 e, valstybės yra įtrauktos į sąrašą ir komisija turi turėti galimybės keisti tą sąrašą, nepriklausomai veikti ir daryti tą, kaip galima veiksmingiau. Taip pat ES turi rasti mechanizmus, kad būtų e, galima atsižvelgti į teisėtus prašymus e, trečiųjų šalių, kurios nenori būti asocijuojamos su pinigų plovimu ar teroristinės veiklos finansavimu. Dabar e, Rusija, Libė, Ekon ir trečiasis mokesčių komitetas keletą kartų yra e, pasakę, kad e, pareiškus, kad Rusija nesilaiko finansinių susitarimų ir komisija taip pat turėtų atsižvelgti į keletą kartų išsakytą komis, e, Europos parlamento nuomenę, nuomonę. Dėkoju, ponas Farija, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Piliečių saugumas e, turi būti apsaugotas nuo nelegalios veiklos, kuri, e, kuria paremtas pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas. E, mes turime identifikuoti rizikas ir nustatyti įtartinus pinigų srautus tarp įtariamų įmonių. ar taip pat nustatyti tokią veiklą, kuri gali padėti vengti mokesčių. E, dėka Europolo mes e, padidinome įtariamų šalių sąrašą. Aš nelabai suprantu, kodėl taryba e, atmeta tą sąrašą. ES turi uh, E, įsipareigoti padėti šalims, kurios turi strateginius ir e, struktūrinius skirtumus, kovoti su terorizmu, finansavimu, pinigų plovimu. Ne viena šalis negali būti laiminga šiame sąraše ir mes turime e, būti. Mes turime padėti joms pakeisti savo struktūras, kad jos būtų išimtos iš šito sąrašo. Mes žinome, kad e, terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas gali labai smarkiai pakeisti, pakengti mūsų šalims. E, būtų dabar protinga e, užtikrinti prevenciją, tai geriau negu gydyti. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Turime tris norinčius pasakyti. Ponas Marijas pirmiausia, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė pinigų plovimas ir nusikalstamų būdų įgytų pajamų legalizavimas e, turi būti užkardyti. Ir kadangi komisija e, norėjo į sukurti e, tokį juodąjį sąrašą, kurios vengia mokesčių, mes to džiaugiamės, tačiau taryba užblokavo tokio juodojo sąrašo paskelbimą E, kodėl? Todėl, kad e, jis e, jame yra Panama ar Saudo Arabija. Turime kitą klausimą - skaidrumą. Mes kalbame apie tarybą, tai kokias turime omenyje valstybės, šalis. Visos tarybos šalis buvo prieš komisijos sąrašo ratifikavimą, ar ne? E, norėčiau e, sužinoti, kokios konkrečiai valstybės pasakė prieš, nes už žodžio e, tarybą slepiasi daugas ir nėra skaidrumo, nėra konkre... nežinome, kokios konkrečiai tai valstybės ir norėčiau labai aiškaus atsakymo iš ministrės. Ačiū. Bilbao Barandika. Dėkuoju, pirmininkė. Ne visi visi įtraukti į tą sąrašą, bet kas įtraukti ten jame ir yra. Aš norėčiau pasidžiaugti komisijos veiksmais ir pasakinti komisarę, mes remiame jūs. O tarybos sprendimas yra blogas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, pakirta pasitikėjimą Europos institucijomis, o antras dalykas leidžia į toliaumas elgesys, kuris kenkia mums visiems. Ir reikia suprasti, kas yra gerai, ES yra gerai visoms narėms ir kas nėra skaidru, e, tai yra neigiama, negero poveikį turi visiems ir valstybės narės turėtų e, nebesiginčyti tarpusavyje ir geriau ginti ES. Mes matome, kad užsima veikla, kuri kenkia E, pavyzdžiui, net ir išdui ES valstybių narių. Ir ES moka už tokius veiksmus e, savo, e, pavyzdžiui, prestižu ir tai yra labai brangi kaina. Aš norėčiau paklausti tarybos atstovės, dėl kokių priežasčių yra atmestas sąrašas. Pasakykite mums bent jau dvi, valst... kurios iš tų valstybių yra, bent dvi paminėkite. Jūs taip pat norite pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė, aš nesupratau e, iš to, kaip jūs ištarėte mano pavardę, sako ponas Eterič. Kovojant su e, niekas nepasako labiau už kovos terorizmų negu kad aš. Iš tikrųjų, mes turime uh, užkirsti kelią teroristams uh, įsigyti lėšų nešvarių. Bet uh, Paklausykite štai, ką pasakysiu. Mes kalbame e, apie vyriausius dalykus ir minimi įvairūs klausimai, bet mes matome, kad jūs susi, negalite susidoroti su bankais, bankininkais, bet apie tai jau kalbama penkerius metus. Iš tikrųjų labai patogu kalbėti apie Rusiją, teroristus, visus kitus blogiečius, sakyti, kad mes turime su jais kovoti sakyti, kad mes norime pažiūrėti, kas yra pinigų, žmonių pinigų bankų sąskaitose, ar jie neužsima pinigų plojimu. E, nors argumentai e, labai tvirti, bet aš e, turiu tam tikrų įtarimų. Kova su terorizmu gerai, bet aš įtariu, kad jūs šiaip norite pasižiūrėti slapčia į bankų sąskaitas. Dabar baigėme spontaniškas diskusijas komisijos narė Jūrova. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė, pirmą kartą mes e, rengėme autonomišką sąrašą šalių e, rizikingų. Mes kalbėjome apie metodiką, svarstėme ją, apie kriterijus, motyvus, kurie e, naudojami bus vertinimui, bus sudėtinga veikla, labai reikės atidžiai atlikti vertinimus, tai yra ir jautrus dalykas, galvant apie geopolitinius dalykus, išorės e, ryšius, kontaktus kiekvienos valstybės narės. Gali būti, kad tai bus nepopuliaru, bet mes puikiai žinojo, žinome ir žinome, kad tai yra būtina kadangi rizikingos šalis yra labai svarbus elementas visų mūsų veiksmų, kovojant su pinigų plovimu ir teroristinės veiklos finansavimu. Tie dalykai yra labai svarbus elementai visos sistemos. Aš dar kartą noriu pasakyti. Būtent taip mes dirbame, kovodami su organizuotu nusikalstamumu. Mes turime siekti geresnių rezultatų, turime sistemiškai užtikrinti prevenciją, nes svarbiausia yra prevencija. Mes taip pat turime e, suvokti, kad finansų sektorius yra susijęs tarpusavyje e, labai tampriai ir jeigu norime mūsų finansų sektorių apsaugoti, tai mes neturėtume palikti spragų, kad išorės veiksniai e, jam pakenktų. Teis teisė saugos institucijos praktikai, ekspertai visuomet e, labai aiškiai sako mums, užkirskite kelią neteisėtiems pinigams patekti į Europą, nes tie pinigai finansuoja organizuotą nusikalstamumą ir terorizmą. Būtent tą mes ir darome. Aš esu ir toliau įsitikinusi, kad tos šalis, kurias mes traukėme į sąrašą, turi ten būti. Tuo pat uh, metu mes turime dirbti su valstybės narėmis dėl procedūrinių dalykų, nes būtent dėl jų valstybės narės mums išsakė kritiką. Taip, mums reikia daugiau skaidrumo, sutinku su tuo ir šiandien išgirdome taip pat, kad norima išsamesnio vertinimo, didesnio iškumo tikrumo ir pasakysiu, kad valstybės narės taip pat turi suvokti, kad jų tai yra procesas, jos turėtų būti savininkės tos, to proceso ir mes turime pasitikrinti, ar jos yra pasirengusios bendradarbiauti, ar pasirengimas yra lydimas tikrų interesų kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir teroristinė veikla iš valstybių narių pusės. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime išvelgti e, tokį pasirengimą ryštą valstybėse narėse. Nes turime suprasti, kad sistemoje mūsų finansų sistema neturi sienų ES viduje. Ir veiksmingai komisija nesugebės kovoti su su neigiamais aiškiniais. Tai yra visas mūsų e, bendra, e, bendras uždavinys visų mūsų. Ir mes turime dirbti su valstybės narėmis ir Europos parlamentu, spręsdami procedūrinės problemas. Mes vėl gilinamės į metodiką, taip pat žiūrėsime į mūsų kriterijus. Aš esu tikra, kad kriterijai yra gana uh, tikslus, mes e, jais visiškai naudojamės, vertinimas buvo atliktas deramai pagal žinomus kriterijus, bet toliau dirbsime šioje srityje su suinteresuotais subjektais. Kitas dalykas - paralelinis darbas e, su šalimis, kurios yra įtrauktos į sąrašą, su tomis, kurios nori pašalinti riziką. Savo ruoštų aš su keletu iš jų atstovais kalbėjau E, tų šalių atstovais, kurios nenori būti sąraše. Taigi dirbkime kartu, sakome joms, e, pašalinkime rizikas jūsų pusėje, kad nebebūtų trūkumų. Ir mes labai aiškiai apie tai kalbame. Tai bus viena kryptis e, darbų su šalimis, kurios yra sąraše ir dar viena kryptis darbas vertinant šalis, kurios yra antroje grupėje Mes ten e, į tą grupę esame įtraukę Rusiją beje ir kitas šalis, kurias jūs minėjote per šias diskusijas. Mano e, žinia yra valstybės narėms tokia, aš ne pasiduodu, visas mechanizmas veikia, toliau veiks, mes turime dirbti toliau, įvykdyti teisės aktuose numaitas prievolės, atlikti būtinus darbus ir mes grįšime su nauju sąrašu, jį pateiksime vėliau šiais metais. Dėkuoju. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar žodis ponė Čiot, tarybos atstovė, prašau. Daug politinių frakcijų pasisakė, daug klausimų buvo patikta, visi labai suinteresuoti išgirti jūsų atsakymus. Gerbiami ponios ir ponai, aš klausiausi jūsų pasisakymų, taip pat klausiausi ir komisijos narės pasisakymų. Dėkoju už galimybę, galėdama patvirtinti tą svarbą, kurią skiria taryba kovai su pinigų plovimu ir turizmo finansavimu. Kaip buvo paminėta, taryba mane, kad yra problemų dėl proceso taip kaip jis buvo vykdomas iš komisijos pusės. Ir mane ramina faktas, kad komisarė Jurva pasakė, jo komisija žino, kad buvo manoma, kad konsultacijoms skirtas laikas buvo per trumpas. Taip pat buvo pripaži, pripa, pripažįstama, kad tą procesą galima patobulinti ateityje. Esame pasirengę toliau bendradarbiauti su komisija šiame darbe. Taryba neturi pozicijos dėl įtraukimo į sąrašą kažkokios, bet kokios konkrečios šalies. Priežastis, kodėl pasipriešino taryba sąrašui, yra aiški ir tai buvo paaiškinta mano pirm, pirminėme pasisakymą. Tai yra susijęs su procedūra, kurią taikė, procedūra, kurią taikė komisija rengdama sąrašą. Ir tai buvo aiškiai išdėstyta tarybos pareiškime. Pirinkiaujantį valstybė yra pasirengusi kalbėtis šią temą. Dėkoju. Dėkoju. Baigiame diskusiją, balsavimas vyks ketvirtadienį. Kitas punktas mūsų darbo atvarkėje - Karlos Kailio pranešimas vizų informacinė sistema. Žodis ponui Koelio keturiom minutėm, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos narė, ministrė, kolegos. Aš nepavargdama sakau, kad Šengeno e, zona ir judėjimo laisvė yra didžiulė sėkmė Europoje, bet ta laisvė reikalauja užtikrinti saugumą mūsų bendrų sienų ir bendrabiavimo tarp policijos pajėgų mūsų teritorijoje. Taip pat tai reikalauja bendros vizų politikos. Tai yra europinio požiūrio į tuos, kurie teisėtai kerta mūsų sienas, kurie lankosi mūsų šalyje dėl mokymosi tikslų ar darbo tikslų. Vizų informacinė sistema vis yra labai svarbus aspektas. Dabar yra išduodamos trumpalaikės vizos Apie 6 milijonai vizų 2017 metais buvo užduotos. Ir tai ne vien turistai, milijonai darbuotojų vyko, daugiau nei 80 tūkstančių žmonių e, atvyko, kad prisijungtų prie savo šeimų, nemažai žmonių atvyko studijuoti į Europą ir visi tie žmonės gali naudotis judėjimo laisvę bet jie nėra registruoti jokiuose do, Europos duomenų bazėse. Dar nerima kelia tai, kad kiekviena valstybė narė nutarė, kokiu, kokias patikras atlikti tuos asmenų atžvilgių. Tie žmonės yra vadinamosios auksinės vizos, kurios yra išduodamos 20 valstybių narių. Ir jokios saugumo patikros nėra atliekamos tiems asmenims kaip pavyzdžiui pagal Šengeno informacinę sistemą. Mes norime reformuoti vizų informacinę sistemą, kad tai apimtų ilgalaikės vizas ir gyven, leidimo gyventi šalyje e, vizas. Būtent dėl to mane ir stebina ir kelia susirūpinimą, kad keičiasi požiūris. Nuo to laiko, kai mes balsavome parlamentinėme komitete. Kolegos, dabartinis skirtumas tarp ilgalaikių buvimo ir trumpalaikių vizų neturi jokios prasmės. Kiekviena viza, e, vizos išdavimas turėtų būti lydimas atitinkamų patikrų. Tie asmenys, kurie e, kurie atvyksta ES turi būti, turi būti tikrinami. Nesvarbu, ar tai asmenys, kurie ilgalaikiam buvimui yra, o tos vadinamosios auksinės visos visiškai nedaromos jokios patikros tokių asmenų. Todėl per šią reformą visų pirma mes norime garantuoti, kad visos vizos, nepriklausomai nuo jų trukmės, automatiškai būtų siejamos su iš ankstiniu saugu, saugumo patikrinimu. Mes turime laikytis pagrindinių teisų principų laikytis proporcingumo principo ir taip pat garantuoti, kad Rusijos investuotojai negautų, pavyzdžiui, auksinių vizų e, Rumunijoje. Reikia sistemiškai. Reikia vykdyti sisteminę patikrą, 15 kartų patikrinti asmenis e, prieš išduodant jiems leidimus atvykti į Europos Sąjungą. Todėl e, Teisės ir vidaus reikalų komitetas nusprendė, e, kad turėtų būti renkami asmenų nuo šešių metų amžiaus pirštų atspaudai. Tik tokiu būdu mes galėtume kovoti su vaikų e, grobimais ir prekyba žmonėmis, nes kiekvienais metais 3000 vaikų Europoje tampa prekyba žmonėmis aukomis. Pone pirmininkė, Ši sustiprinta vizų informacijų sistema užkirs kelią vizų prekybai, galėsime veiksmingiau kovoti su nelegalia migracija ir tokiu būdu geriau apsaugoti savo vaikus, su, sukursime laisvės saugumo ir teisingumo saugę e, erdvę bei paskatinsime laisvą asmenų judėjimą. Ačiū komisijos nariui Avramopolis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai, ponui Koelio, šešėliams pranešėjams už jų atliktą darbą lybę komitete, rengiančią pasiūlymą, kurį šiandien svarstome. Visi puikiai žinome, kad kiekvienais metais milijonai ES piliečių gauna ilgalaikio ar e, trumpalaikio buvimo ES e, vizas. Dauguma jų yra teisėti darbuotojai, kurie atlieka tam tikrus e, darbus valstybių narių teritorijoje. Dabartinė vizų informacijos sistema leidžia mums atlikti patikrą prie išorės sienų ir konsulatuose visame pasaulyje. Tikrinant, kad tie asmenys atitiktų nustatytas sąlygas, dėja vis dar pastaiko tam tikrų spragų. Naująją vizų informacijos sistemą mes sugebėsime tas spragas užpildyti ir suteikti reikalingą informaciją pasienio apsaugos tarnyboms, kitoms institucijoms, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Negalime leisti nusikaltelėms ir potencialiems turistams patekti į Europą ne atpažintiems. Europa nėra tvirtovė ir niekuomet tokia netaps, tačiau e, tuo pačiu metu turime žinoti, kas kerta mūsų sienas. Mėly kolegos, komisija palankiai vertina parlamento parmą išsakytą svarbiausiams mūsų pasiūlymo tikslams e, ir kai kurios iš jų dabar paminėsiu. Pirmiausiai, vizų informacinės sistemos susijimas su įvažiavimo ir atvykimo ir išvykimo sistema, tai yra Schengeno informacinė sistema ir ECRIS. Susiję šias sistemas mes e, sugebėsime aptikti <clears throat> skirtingas to pačios menų tapatybės ir nustatyti jų keliamą uh, grėsmę saugumui. Taip pat sugebėsime užpildyti informacinės spragas susijusias su e, ilgalaikėmis e, vizomis, e, informacija apie kurias šiuo metu nėra dalinamas ES lygmenių. Tokiu būdu pasienio pareigūnai ir migracijos tarnybų darbuotojai sugebės greitai išsiaiškinti, ar jiems pateikti dokumentai yra galiojantis ir E, ar juos turintis e, <clears throat> asmenis e, turi teisę tokius dokumentus turėti. Taip pat nacionalinės tarnybos negalės legalizuoti trečiųjų šalių piliečių netitinkančių svarbiausių atvykimo ir buvimo ES sąlygų, tai yra asmenų, kurie turi ryšių su organizuotais nusikaltėliais ir teroristais. Tokiu būdu bus išpildyta svarbi saugumo spraga. Na ir galiausiai <clears throat> vizų e, pareiškėjų e, dokumentų kopijos bus e, įkeltos į duomenų banką. Visi šie dokumentai kartu su Europos e, pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybos leidimais e, leis e, lengviau identifikuoti asmenis ir išsiųsti dokumentų neturinčius neteisėtus migrantus iš ES teritorijos, tokiu būdu padidinant ES atitinkamus veiksmus, trečiųjų šalių atsisakančių su mumis bendradarbiauti atžvilgių. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, susijęs su užkardimo veiksmais, siekiant užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, teisės saugos institucijos galės lengviau pasinaudoti prieigą prie atitinkamų vizų informacijos sistemos dokumentų, siekiant užkirsti kelią rimtiems nusikaltimams, teroristiniams aktams. Prieiga prie vizų informacijos sistemos leis teisėkros institucijoms tinkamiau atlikti e, tyrimus, ieškoti dingusių bežinios asmenų, iškirsti <clears throat> kelią prekybai e, žmonėmis. Žinoma, visi tie veiksmai bus atliekami nepažeidžiant galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Vizų e, atnaujinimo sistema yra sudėdamoji e, pažangios pasienio kontrolės sistemos dalis, todėl e, atitinkami pasiūlymai turi būti išlaikyti visame teisėkuros procese. Dėl noriu pakalbėti apie kai kurios pokyčius, kurie yra siūlomi pranešime. Pirmiausiai siūlymas įtraukti <clears throat> leidimą e, gyventi informaciją e, e, į vis sistemą, <clears throat> padės išspręsti vadinamųjų auksinių vizų problemą, nes šiuo metu valstybių narių informacinėse sistemose negalima užkirsti kelio atitinkamam piknaudžiavimui. Tuo tarpu naujoji sistema užtikrins didesnį skaidrumą. Kaip suprantu, parlamentas nori dar labiau sugriežtinti šią priemonę ir leisti saugoti ir tikrinti tinkamus dokumentus vizų informacinėje sistemoje nuo vizos išdavimo prašymo teikimo pradžios, tam, kad būtų galima lengviau kontroliuoti viso vizų išdavimo proceso. Mes teigiamai vertiname šį pasiūlymą. Antras aspektas susijęs su, su uh, daugkartinėmis saugumo ir migracijos patikromis, kurios negali būti atliekamos nesižvelgiant į tam e, tikrus duomenys. Mes suitrame dėl to, kad ekris ir kelionės dokumentai e, turėtų būti e, laikomi turėtų būti pateikiami vadovantis tam tikrais standartais, nes patikros standartai tikrinant trečiųjų šalių piliečius, galinčius <clears throat> atvykti į ES be vizų, neturėtų būti, e, neturėtų neigiamai atsiliepti, tiksliau neturėtų būti taikomas trečiųjų šalių e, piliečiams, kuriems reikalingos vizos. Šiuo labai svarbu užtikrinti e, atitinkamą pusiausvyrą tam, kad e, nebūtų pažeidžiamas procedūros. Pavyzdžiui, e, nustatant papildomą prievalę patikrinti prum duomenų banką, mes apsunkintume tam tikrą prieigą prie informacijos. Dar vienas aspektas susijęs su vaikų pirštų ant spaudų rinkimo pasiūlyme sumažinti e, vaikų amžių, nes norime veiksmingiau kovoti su prekyba žmonėmis. Manau, kad e, šio tikslo siekiame bendrai. Suprantu, kad jums kyla tam tikras susirūpinimas dėl pagrindinių vaikų teisų, tačiau mums jos taip pat rūpi. Prekyba vaikais, e, <clears throat> nelegalus jų gabenimas arba grobimas reiškia pagrindinių teisų pažeidimą. Remiantis statistiniais duomenimis galima teikti, kad kiekvienais metais nuo pusantro tūkstančio iki 2300 vaikų jaunesnių 12 metų amžiaus tampa prekybos žmonėmis aukomis e, Šengeno erdvėje. Ir nuo 3400 iki 4050, nuo 12 iki 17 metų amžiaus taip pat tampa prekybos žmonėmis aukomis. Dauguma tų vaikų atvyksta iš šalių, kuriuoms yra e, taikomas vizų režimas. Kad mes privalome šią problemą spręsti ir sumažinę vaikų, kurių pirštų anspaudai renkami amžių, mes galime pasiekti geresnių rezultatų. Ir pabaigai noriu pabrėžti dar vieną svarbų mūsų piliečiams aspektą. Pagrindinės teisės mums kaip visada e, rūpės e, ypatingai priimant visus politinius sprendimus susijusius su vizų informacinė sistema, remiantis visomis ataskaitomis, galime teikti, kad šio pasiūlymo įgyvendinimas tikrai nekels jokių rūpešių susijusių su domino apsauga ar pagrindinėmis teisėmis. Negavome nei vieno nusiskundimo dėl vizų informacinės e, sistemos per pirmąjį jos veikimo <clears throat> penkmetį. Taigi dabar uh, E, užsimojame dar e, plačiau, užtikrinsime duomenų apsaugą pagal e, poreikį ir trilogų metu ir toliau griežtinsime, keisime standartus, tačiau tikrai neatsisakysime mūsų ir nenukrypsime nuo mūsų svarbiausių tikslų. Ačiū už Jūsų dėmesį ir nekantri laukiu tolimesnių diskusijų. Ačiū dabar. Biudžeto komiteto vardu ponas Kiolmelis kalbės vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Biudžeto komitetas pritarė pranešėjo pozicijai visapusiškai būtinybė užtikrinti tarpusavį derančias informacinių technologijų sistemas šiuo metu yra būtinybė, ypač kalbant apie sienų kirtimą ir vizų išdavimo procesus, būtina veiksmingai kovoti su e, daugelįpėmis tapatybėmis ir sukčiavimu susijusiu su uh, uh, asmens tapatybės dokumentais, siekiant veiksmingiau kovoti ypač su terorizmu. Todėl būtina uh, šios rytė atitinkamai investuoti. Mūsų skaičiavimais remiantis per 9 metus reikės investuoti 460 milijonų eurų, tai didelė suma, tačiau esu sitikinęs, kad ta investicija tikrai užtikrins e, didesnį ES piliečių saugumą. Tačiau visi turime suvokti, kad vien 19 ir 20 metais E, yra numatytas atitinkamas finansavimas, o e, tvirtinant naują daugiametę finansinę programą dar atitinkamas finansinės sąnaudas reikia e, numatyti papildomai. Todėl aš raginu jau dabar tam ruoštis ir numatyti busimajame S biudžete atitinkamą finansavimą. Priešingų atveju procesus nutrūks ir tai tikrai nebus niekam naudinga. Ačiū. Dabar Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Radėvas pusantros minutės. Благодаря, господин председател. <clears throat> Уважаеми господин комисар. Ačiū pirmininkė, Komisijos nariai, ponios ir ponai, vizų informacijos sistema yra svarbus ES saugumo sistemos elementas. Jis suteikia galimybę kompetentingoms institucijoms tikrinti vizų tikrumą ir galiojimą Šengeno erdvėje vykstant laisvam judėjimui. Mes čia kalbame apie trum ir trumpalaikės vizas E, jos taip pat įeina į saugumo sistemą. E, yra taip pat siekiama išsaugoti informaciją apie ilgalaikės vizas, leidimus gyventi šalyje, kurie suteikia galimybę laisvai judėti Šengeno erdvėje. Taip pat atitinkamos institucijos e, turi turėti joms visą joms aktualią informaciją. Tai yra uh, informaciją apie dokumentų galiojimą ir tikrumą. Vizų informacijos sistemos reforma yra labai svarbi ir siekiant saveikumo saugumo srityje, kad e, įvairios institucijos galėtų prieiti prie reikiamų duomenų, nesukeldami pavojaus asmens duomenų apsaugai. Norėčiau kreiptis į e, vidaus reikalų ministrų tarybą, kad būtų galiausiai priimtas sprendimas, leidžiantis e, mano šaliai nedelsiant e, prisijungti prie Schengeno erdvės, kad ir mes galėtume prisijungti prie šios sistemos ir toliau užtikrinti saugumą. Ačiū dabar ponas Nidel Müller, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ponui Koeliu už konstruktyvų. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už konstruktyvų darbą. Vizų informacijos sistema yra svarbi ES migracijos politikos dalis. Mums svarbu imtis bendrų veiksmų, kadangi kasmet iš ES išduodame milijonus vizų. Pasiūlytos reformos pagrindinis tikslas yra gerinti keitimasi aktualiais duomenimis, išduodant vizas ir keičiantis informaciją įvairiose Europos sistemose. Tai yra būtina, kadangi Šiandien kylant saugumo iššūkiams reikia, kad sistemos veiktų geriau ir kad jos padėtų stiprinti ES išorės sienų apsaugą. Mano frakcijai, socialdemokratų frakcijai, buvo labai svarbu atsižvelgti ir į pagrindinių teisų agentūros bei duomenų apsaugos pareigūno nuomonės, ypač kalbant apie ilgalaikės vizas. Ir abiejose pranešimuose e, dėl tų vizų buvo akcentuojamas būtinybės ir proporcingumo principas. Ir žinoma, šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs ir su sistemų sąveikos e, pasiūlymais, e, bet kokie sistemų pakeitimai daro įtaką duomenų tvarkymui kitose sistemose ir kiekvienu atveju kyla būtinumo ir proporcingumo klausimas. Taip pat e, neturi būti jokios e, galimos diskriminacijos. Aš džiaugiuosi, kad buvo pasiektas kompromisas, kad pranešime nepažeidžiamos pagrindinės teisės, bet didinamas e, saugumas. Taigi tiks, taip mes pasiekėme savo tikslą. Ačiū. Dėkoju dabar EKR frakcijos vardu ponas Stevens. Vieną minutę. pirmininkė, mėly kolegos, vizų informacinė e, sistema galėsime lengviau e, išduoti vizas, kovoti su sukčiavimu ir nelegalia emigracija, nes e, prie šios sistemos galės prisijungti es konsulatai visame pasaulyje ir galės keistis greitų metų informaciją bei užkirsti kelią asmenims su blogais ketinimais. <clears throat> Kiekvienais metais 60 milijonų trumpalaikių vizų yra išduodama Europos Sąjungoje. <clears throat> Todėl e, ši e, sistema tikrai e, leis užtikrinti patikrų veiksmingumą pasitelkus kryžminės patikras ir leis lengviau išsiųsti iš ES nelegalius migrantus, taip pat ir e, pasiūlymas dėl e, duomenų bankų e, veiklos veiksmingumo gerinimo gali sulaukti mūsų pritarimo. Manau, kad tikrai reikėtų pradėti nedelsant darybą šiuo klausimu su taryba. Depre, Ačiū dabar Aldė frakcijos vardu, ponas Deprė, dvi minutės. E, pirmininkė, komisijos nariai kolegos. Daugiau nei 48 milijonai visų prašymų ir e, daugybė skaitmeninių pirštų atspaudų. Iš tikrųjų, visų informacijos sistema jau dabar yra labai puikus, puikiai priemonė ir ji yra būtina ir gerai veikia. Ir mūsų kolegos, bičiulio Karlos Koelio uh, E, pranešime, aš jį noriu pagirti už puikų darbą, pranešime numatoma, kad sistema taps dar efektyvesnė. Mes pritarėme tam, kad į sistemą būtų įtrauktos ilgalaikės vizos ir leidimai gyventi, taip pat e, duomenys apie trečių šalių piliečius. Kol kas e, informacija tarp valstybių narių nesikeičiama. Jeigu jo būtų keičiamasi, tai būtų galima patikrinti gyvenimą teisę gyventi šalyje visoje ES, taip pat e, būtų padidintas ir skaidrumas, vizų išdavimo ir e, leidimų gyventi išdavimo skaidrumas. Svarbu, kad būtų palengvinta prieiga prie sistemos e, tokiams institucijoms kaip Europolas. Ir mes pritarėme siekiui E, registruoti ir prašymų teikėjų prašymų kopijas. Ir nors mano frakcijos nariai ir nėra nusteikę vieningai, aš vis dėlto e, džiaugiuosi, kad yra mažinama amžiaus riba, nuo kada e, pirštų atspaudai yra fiksuojami vizų informacijos sistemoje. Taigi yra ta riba mažinama nuo 12 iki 6 metų. Ir iš tikrųjų dabar maždaug 40 procentų vaikų yra įtraukiama į priekybą žmonėmis ir jie yra jaunesni nei 12 metų. E, vizų duomenys bus analizuojami atsižvelgiant į atitinkamus rizikos veiksnius, remiantis statistiką ir duomenimis, kurios teiks valstybės narės, o tai suteiks galimybę e, sumažinti atmestų e, E, prašymų skaičių mm, trečiųjų šalių piliečiams. Taigi, e, dėkoju Karlosui už puikų darbą. Manau, kad mūsų parlamentas turėtų pritarti pranešimui. Ačiū, dėkoju dabar GUE frakcijos vardu. Pone Veržyje, vieną minutę. Na, man atrodo, kad aš čia būsiu vienisa. 2004 metais buvo sukurta sistema, ji pradėjo galioti 2014 metais ir šios sistemos tikslas yra palengventi vizų išdavimą. Nuo 2014 metų, mm, na, dėja daug kas pasikeitė ir iš tikrųjų jau dabar nekalbama apie e, sistemingą kontrolę. Aš e, dėkoju pranešėjui už jo darbą. E, tas darbas padėjo mums išryškinti keletą probleminių sričių. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje Europolą. E, Bet mes atsisakome atsižvelgti į tokius rizikos veiksnius, kuriais yra supainiojama saugumo rizika ir neteisėtos migracijos rizika. Mes taip pat atsisakome už, e, sutikti su to, kad būtų įtrauktos e, ilgalaikės vizos. Reikia neužmiršti subsidiarumo principo. Taip pat mums siauba kelia E, e, o amž, vaikų amžiaus e, mažinimas nuo 12 iki 6 metų fiksuojant pirštų atspaudus, taigi čia reikia kalbėti apie proporcingumą. Ačiū. Pasisakė frakcijų atstovai, dabar suteiksiu žodį ponui Lopės Apgiliar vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponė Avramopolas, jei kalbame apie naują vizų informacinę sistemą. E, ką iš tikrųjų reiškia e, e, kontrolė prie ES valstybių narių sienų, ta kontrolė būtų apjungta, prie sistemos turėtų būti priimti ir konsulatai, kad galėtumėm realiu laiku pateikti informaciją apie tos, kurie prašo vizų Schengeno zoną. Tai ir biometriniai duomenės, ir piršto anspautai, tapatybės nustatymas, visą tai bus galima padaryti. Turime džiaugtis šitą sistemą, nes ji padės spręsti ES tenkančius e, iššūkius ir sunkumus e, naujų technologijų pagalba galėsime e, susijęti duomenis tų, kurie prašo vizų, mažinsime grėsmę valstybėse narėse, tačiau mes manytumėm, kad reikia laikytis Lisabono sutarties principo, proporcingumo principo. principo Taip pat reikia gerbti e, pagrindinės e, teisės. Europos e, Sąjungoje. Tačiau pažangos reikia ne vien tik tai saugumas srityje. Turime toliau dirbti siekdami apsaugoti ir prieglopšio prašyti. Ponas Mamikinsas, vieną minutę. Ačiū gerbiamas komisijos narių kolegos. Aš sveikinu tai, kad vizų prašymų nagrinėjimas bus veiksmingesnės ir kad ilgalaikės, trumpalaikės vizos bus tvarkomos pagal uh, naują, naują sistemą, vizų informacinės sistemos jungimą su kitom domenų bazėm, dėgiant saveikumo architektūrą, kelia grėsmę dėl neteisėtų domenų pervedimo. Ir informacija turėtų būti išsamesnė, geriau rizikai versinsim, tačiau kita vertus atveriam arba statomi pavojų e, atvirus duomenis. Turime išnaudoti vizų informacinės sistemos potencialą visiškai e, prieš pringiant prie kitų e, sistemų. Ir iš tiesų šalis negali administruoti tokių sistemų saugumo, ar tai turėtumėm perduoti tvarkyti įmonėm iš trečiųjų šalių, ar Kinijoje, Kinijoje ar Indijoje, tarkim. Uh, tai iš tiesų galėtų sukelti didžiulę grėsmę. Dėkui. Pasisakė visi įrašyti į pasisakančiųjų sąrašą. Dabar pereiname prie pasisakymų pagal prašau žodžio procedūrą, ponas Marijas Janomin. Ačiū pirmininkė. Vizų informacinė sistema iš tiesų turi būti tobulinama. Mm, ta kryptam reikia imtis veiksmų ir e, tai galėtų patenkinti mūsų poreikius. E, Pone Avramopulusai, tai norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Greitai vykstantieji iš Graikijos į Belgiją e, turės turėti vizas ir, pavyzdžiui, Vokietijos oro uostas laikomas baisios praktikos, tiesą sakant, ir Bruselėje. Dar lapkričio mėnesį man pateikėte atsakymą, sakėte, kad laikomasi svetifikacijų e, vasario 19 ir e, kovo 5 dieną na, vėl buvo panaudota kar karantino sistema. Vienu atveju dalyvavo policija, kitu atveju muitinė. Ir aš pats, ir ponas Avramopulas, ir kiti europarlamentarai e, skrido to pačiu uh, E, e, rysu ir turėjo praeiti pasų kontrolę. Ar tai yra teisėta? Ar, e, ar tą galima tęsti Bruselio oro uoste? Iš komisijos reikia atsakymų, reikia veiksmų, nes labai greitai reikės visos, kad galėtumėm iš Graikijos į Bruselį atvykti. Etridge ambicinga, brangi sistema e, žmonėms ES e, kontroliuoti e, vizų sistemą naudama visoje ne, Europoje, nepaisant to, kad skirtingose šalise gali būti skirtingi reikalavimai dėl to, kokie asmenys gali atvykti šalį, tai jo, jo, jo, iš, iš tiesų skirtingi reikalavimai dėl visų taikomi tam pačiam asmeniui. Be to, kalba eina dar apie kovą su terorizmu, visgi dabar atrodo daugiausia teroristinių teroristinius išpolius vykdo na, šalies viduje, užauginti teroristai antros, tre, trečios e, kartos. Ir, ir dabar į ES atvyksta milijonai žmonių su pakvietimais, jie jau yra čia. Ir atrodo, kad e, tai tiesiog bus daug kainuojanti e, aukštųjų technologijų sistema, kuri uh, tiesiog už, užtrenks duris prieš nosį tiem, kurios turėtumėm pasveikinti. Dabar žodis komisijos nario Romopolas komisijos vardu. Kolegos, džiugiuosi tuo, kad vos per vienerius metus pavyko sustarti na, taryboje dėl EULISA, SIS ir saveikumo reglamentų, vizų informacinė sistema kartu su atvykimo išvykimo sistema sudarys e, bendrą platformą e, trečių šalių piliečiams e, besilankantiems ES. Šio pasiūlymu <clears throat> užpildysime spragą. Uh, Dėl ilgalaikio vizų tai labai svarbu, kad sistemos būtų kiek įmanoma labiau sinchronizuotos. Esu įsitikinęs, kad vizų informacinė